Ačiū pranešėjams už dalyvavimą šioje diskusijoje. Taigi diskusija šio klausimu baigta. Dabar pereikime prie kito klausimo ir tai yra ponios Valero pranešimas dėl ginklų eksporto ir bendrosios pozicijos įgyvendinimo. Bendroji pozicija buvo patvirtinta 2008 metais. Taigi pranešėjai dabar galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia noriu labai padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už gerą bendradarbiavimą. Galbūt mes nesutarėme dėl visų dedalių, bet vis tik tai aš suprantu, kad didelė dalimi sutarėme dėl to, kad ginklų kontrolės eksportas turi būti stiprinamas. Mūsų politinės kryptis skiriasi, bet kai kalbame apie kovą su uh, ginklų patekimu į neteisingas rankas, mes esame vieningi. Ginklų eksporto kontrolė yra svarbi mūsų užsienio politikos dalis, bet tačiau vis labiau ji tampa svarbi ir vidaus politikos problema taip pat, e, nes matome, kad vis daugiau teroristinių atakų Europoje įvyksta. Uh, E, Daešo rankomis, kurie gali gauti Europos ginklų. Po Katalonijos teroro išpolių e, buvo aiškiai pradėta diskutuoti apie ginklų eksportą. Mes skaitėme, kad Ispanijos žiniasklaidoje buvo rašoma, jog karalius ketino važiuoti į Saudo Arabiją propaguoti Ispanijos ginklų eksporto. Po to buvo pradėta kalbėti, kad mes norime taikos, mes nenorime ginklų mes e, pradėjome kalbėti apie tai, kad ginklų pardavimas Saudo Arabijai yra siejamas su Saudo Arabijos mečečių finansavimu Europoje. Tačiau Saudo Arabija remia ir finansuoja ne tik raga, re, radikales mečetes Europoje. Taip pat mes žinome, kad nuolat E, eksportuojama iš Europos ginklai į karą Sirijoje ir net teroristinės grupuotės, tokios kaip Al-Qaida, e, Nusra frontas ir Daesh tuos ginklus perka. Mes žinome, kad turime daryti viską, ką galime, kad ginklai nepatektų į konfliktinius regionus ir abetas valstybės, kur pažeidžiama žmogaus teisės. Uh, Mes e, dabar galime konstatuoti, kad valstybės narės nepakankamai kontroliuoja ginklų pardavimo pavojingumą. E, pavyzdžiui, kai kalbame apie eksportą į Saudo Arabiją, bet e, kiekviena valstybė vykdama ginklų kontrolę turi vadovautis tam tikromis taisyklėmis ta ir iš esmės jos tų taisyklių nepažeidžia. Uh, Net jeigu mūsų e, bendros pozicijos dabar sutampa, mes suprantame, kad e, iškyla labai daug klausimų, kodėl kai kuriuose valstybėse ir toliau yra suteikiamos licenzijos parduoti ginklus į karo e, regionus. Ar mes galime sustabdyti ginklų patekimą į tokius regionus? Europos parlamentas jau anksčiau yra pasiūlęs įvesti embargą Saudo Arabijai. Dabar yra siūloma kad embargas būtų įdėktas keletoje valstybių, keletame regionų. E, embargas turėtų leisti visiškai sustabdyti eksportą, jeigu yra pažeidžiamas aiškios taisyklės. Tačiau mes matome, kad nepakankamai e, e, yra įvertinama rizika. Mes turėtume pasirūpinti, kad 40 procentų karo, karo medžiagų eksporto į artimuosius rytus sumažėtų, kad tas skaičius sumažėtų. Ginklų pramonė pirmiausia E, yra naudojama tam, kad būtų padengtos išlaidos gynybai valstybėse. Bet mes turėtume pirmiausia e, suvokti, kad turime ginti mūsų e, darbo rinkas, mūsų ekonomikas ir negalime tuo pagrindu suteikti eksporto įleidimų. Mes ketiname pateikti nemažai rekomendacijų pakeitimams, tarp jų bus ir uh, E, galimybės užtikrinti geresnius tyrimus. Mes manome, kad turėtų būti numatyta galimybė vesti sankcijas valstybėms, kurios pažeidžia taisyklės. Ir e, mes suprantame, kad ne tik tarptautiniai taikai ar Europos reputacijai kyla grėsmė. Mes turime kalbėti apie mūsų piliečių saugumą visų pirma. Eh, Dėkoju. Dabar suteikiu žodį ministrui ponui Masikas. Sveikinu ją atvykusi. Komisijos vicepirmininkės vardu, Frederikos, Frederikos Mogherini vardu. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pasisakau vyriausiosios įgaliotinės Frederikos Mogherini vardu. Džiaugiuosi, E, turime galimybę susitikti su jumis ir džiaugiuosi tuo, kad diskutuojama dėl pranešimo, kurį parengė e, gerbiam ponė Valero. E, matome, kad parlamentas domisi ginklų eksporto klausimais. Tai yra tas rytis, kur turėtų būti ES lygmenių užtikrintas absoliutus skaidrumas. Ginklo eksporto reikalai yra tas dalykas, kurį reikia diskutuoti su Europos parlamentu, akademiniu pasauliu pramonę. Tiek sričių yra apimama ir reikia pasakyti, kad, tai yra, kad yra didžiulių pasiekimų, tam reikia didesnio skaidrumo, tam reikia, kad nacionalinės administracijos kompetentingos institucijos ir europinės institucijos prisimtų visapusišką atsakomybę už tai. Uh, Ginklų eksportas ir susitarimai yra tas rytis, kur uh, skaidrumas turi būti užtikrintas, bet tai turi įtakos ne tik nacionaliniam ar regioniniam saugumui. Dažniausiai kalbama apie ES bendrą poziciją susijusio ginklos eksporto 2008 metais buvo priimtas, priimtos pagrindų taisyklės šiuo klausimu. Uh, Licenzijų klausimai yra svarstomi taip pat remiantis tomis taisyklėmis. Eksporto kontrolės institucijos valstybėse narėse turi kontaktus ir gali keistis informaciją. ES bendra pozicija yra parengta dėl galiojančių taisyklių. Ten kalbama apie žmogaus teisės ir humanitarinės pagalbos taisyklės, be kitako, ir dalykus turinčius įtakos regioniams, e, regioniams stabilumui. E, naudotojų vadovėlis buvo parengtas ir peržiūrėtas 2015 metais tam, kad būtų galima suderinti visas taisyklės valstybėse narise galiojančias susijusios su ginklų eksporto. E, taip pat yra parengti rizikos vertinimo kriterijai, pagal kuriuos yra vertinama, ar ES ginklų eksportas atsakingas, ar atsižvelgiama tinkamai į nacionalinę ginklų eksporto politikas, ar jos tinkamai derinamos. Taryba ir Europos išorės veiksmų tarnyba teikia informacijos dalymosi platformą. E, egzistuoja e, tam tikra struktūra taryboje, kuri atsakinga už ginklų eksporto klausimus ir jų kūravimą. Keičiamasi informacija, ten atliekamas rizikos vertinimas, įskaitant ir e, licencijavimo klausimus. Rizikos darymosi komponentai taip pat buvo įvertinti iš naujo, buvo parengta nauja informacija, egzistuoja nauja dabar pozicija, dėl kurios susitarta 2015 metais. Visą tai padeda siekti didesnės konvergencijos ginklų eksporto srityje ir siekiama, kad tos konvergencijos taisyklės būtų perkeltos į praktiką. Dabar kokia yra situacija už ES ribų? Artimoje kaiminystėje E, yra valstybių narių, kurios yra pasirengusios remtis ES e, taisyklėmis. Būtina joms padėti kasdieniniam darbė gyveninti tas taisyklės ir tam buvo įdėktos programos, numatytas techninis bendradarbiavimas. 2016-2017 metais e, vykdytos programos baigsi 17 metų pabaigoje ir priimtas naujas tarybos sprendimas susijęs su 18-19 metų laikotarpiu kad tas bendradarbiavimas tęstųsi. Ir toliau reikėtų kalbėti ir apie dar platesnį e, kontekstą ginklų priekybos susitarimą. Tai reiškia, kad siekiama didesnio atsakingumo parduodant grindus, eksportuojant grindus. 14 gruodį 114 e, valstybių pasirašė tą susitarimą, 92 valstybės yra to sutarimo Um, narės, įskaitant visas 28 ES valstybės narės. Uh, Rusija, Kinija, Indija, Pakistanas, uh, tokios stambios ginklų importuotus ir eksportuotus nepasirašė ar nėra ratifikavusios to sustarimo. Visos diplomatinės galimybės uh, yra naudojamos tam, kad valstybės būtų paskatintos prisijungti prie šios sutarties. Europos Sąjunga yra pasirengusi teikti pagalbos programas ten, kur jų yra pageidaujama, kur jos laukiamos. E, ginklų priekyba tampa vis labiau globalizuotas rytami, tad mes turime būti pavyzdys kitiems, eksportuodami ginklus iš ES. Mūsų pareiga yra skatinti e, taip pat ir kitus ginklų gamintojus ir pardavėjus remtis etitės standartais. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponui ministrui. Dabar išklausysime frakcijų atstovus ir pirmiausia pradėkime nuo EPP atstovų. Žodis ponui Kelam. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Mazikas, e, dėkoju kolegijai Valerų už jos atvirumą ir pasirišimą suprasti skirtingas nuomonės, e, skirtingas pozicijas, kurių dar išlieka. Bet visų pirma, aš džiaugiuosi, kad šis e, pranešimas akivaizdžiai e, kalba apie saviginą, valstybių saviginą. Todėl e, valstybės vis dar turi pagristą teisę įsigyti karinės technikos saviginos tikslams. E, bendra pozicija yra labai griežta ir valstybės narys yra pasiryžusios griežtai kontroliuoti ginklų eksportą, nacionalinės gynybos pramonės eksportą. Licencijų išdavimas yra pagrįžtas aiškiais principais. Problemų yra keletas įgyvendinant bendrąją poziciją. Todėl aš remiu uh, platesnį ir uh, išsamesnį požiūrį. Tačiau EPP nemano, kad reikėtų naujų griežtinimo kriterijų dėl naujų struktūros sankcijų įdėgymo. Mums atrodo, kad svarbiausia yra užtikrinti griežtą prisimtus įpareigojimų laikymasi. Labiausiai mums reikia laiku ir sistemingai keisis informacija apie eksporto licenzijas, apie tikrąjį eksportą. Valstybių narių e, informacijos gavimo būdai skiriasi. E, greitai, reguliariai keisis informacija svarbu, tačiau kitos vyriausybės turi nuspręsti, ar suteikti eksporto licenciją ar jas atsisakyti. Aš žiūriuosi tarybos požiūrį šias problemas, ypač kai kalbame apie informacijos keitimosi platformą ir kitus panašius dalykus. Ginklo uh, pardavimas išlieka labai rimta problema, mes visiškai su tuo sutinkame, privalome kalbėti apie šią problemą veiksmingai, ją turime spręsti, pritaikydami bendrą strategiją ir bendrus veiksmus ir valstybėse narėse ir komisijoje. Uh, Mes prašėme, kad būtų 29 ir 34 mm, straipsniai, paragrafai pateikti balsavimo atskiromis dalimis ir aš tikiuosi, kad kitologas galės tam pritarti. Ačiū ponė Kelam. Socialdemokratų vardu Ajalas Sender. Dvi minutės. Gracias, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie tų padėkos žodžių, kurie buvo skirti poniai Valero, mūsų pranešėjai. Ačiū už puikų bendradarbiavimą, jis buvo tikrai labai pozityvus, noriu padėkoti ir už tai, kad jūs atsižvelgėte kai kurios naujus pasiūlytus dalykus, tokius kaip galimybė sudaryti asmenų ir struktūrų sąrašą, kurie yra žinomi ar įtariami tuo, kad yra įsitraukę į nelegalę ginklų prekybą. Ir, ir tos struktūros tebe lieka kartais laikomos patikimais partneriais. Žinoma, svarbu stiprinti saugumą, e, taip pat užtikrinti kovą su kibernetiniu e, nusikalstamumu. Svarbu kovoti E, su tuo, kad kartais nacionalinių lygmenių tos licencijos būna išduodamos ne visai teisėtai. Svarbu, kad būtų tinkamai pakeista licencijavimo sistema. Na ir dar vienas svarbus dalykas - Brexit. Kai Junktinė karalystė nebebus ES nare, reikėtų išvengti to, kad nedingtų dalis gynybos gebėjimų. Reikėtų, kad saugumo lygmo būtų lygiai toks pat kaip ir anksčiau, kai dėl ginklų prekybos. Kad neatsirastų tuštumos. Ir dar vienas dalykas. Būtinybė identifikuoti ir apsaugoti pavojaus skelbėjus, informatorius, nes kai jie praneša, kad jų įmonėse ar organizacijose sužino tokių faktų, kurie netitinka galiojančių taisyklių, kai praneša apie tos tiem žmonėms neturi kilti pavojus. Taip pat svarbu, identifikavus blogas praktikas, tas struktūras įtraukti į tuos juoduosius sąrašus. Svarbu, kad jos būtų aptiktos ir trečiosiose valstybėse. Svarbu žinoti, kas vykdo eksporto kontrolę Ir būtina, kad tie dvišaliai ryšiai tarp šalių ES egzistuotų. Taip pat svarbu, kad būtų dėgiami ES standartai e, valstybėse narėse, kad būtų laikomas įtvirtesnio požiūrio susijusiu su ginklo eksporto kontrolė. Ačiū. Kolega Van Orden. E, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes neturime pamiršti, kad gynybos pramona tai yra labai svarbus mūsų nacionalinio saugumo garantas, kuris be kitako prisėda ir prie ekonomikos augimo. Penkios e, Europos šalis yra dešimties pasaulio stambiausių ginklų eksportuotojų sąraše ir tarp jų yra ir Europos Sąjungos šalis, bet, yra, bet visa ta kontrolė yra puikiai. Mes kalbame apie a, e, blogiečius, sakykime taip, kai jie pradeda elgtis blogai, bet žinote, ne viskas visada pavyksta gerai ir aš turiu galvoje pirmiausiai teroristus, piktavalės valstybės. Ir mūsų nacionalinė pramonė tiesiog turi e, laikytis mūsų politinės integracijos tikslų. Mano šalis, Junktinė karalystė, jau šiandien naudoja labai griežtą ginklų kontrolės sistemą, ginklų eksporto kontrolės sistemą. Mes galime daugam pritarti, kas yra Valeri um, pranešime, bet yra keletas punktų, kad jeigu siekiama, kad padidinti ES uh, vaidmenį, tai labai tikiu, kad uh, Europos parlamentas nepritars jog būtų taikomos sankcijos toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko bendrosios politikos. Ypač turime pagalvoti, kad dabar visi patiriame didžiausią finansavimo srities spaudimą. Reikia išnaudoti biudžetą taip, kaip yra geriausia. Ir um, labai džiaugiuosi, kad bent jau mūsų pasiūlymas dėl pakeitimo yra priimtas, o tai yra pasiūlymas susijęs su tarp tautinės susidarimo paminėjimų ir ačiū ponui Masikui. Noriu paklausti, kodėl ES turi stiprinti savo poziciją šioje srityje ir a, kodėl a, reikia imtis kažkokių veiksmų tarptautinių lygių. Iš tiesų, a, tarptautinėje a, pasaulinėje a, prekybos ginklais sistemoje yra nedaug šalių, kurios finansuoja teroristus, pavyzdžiui, Rusija, Iranas, Pakistanas, Šiaurės Koreja, Kinija. Mes turime savo žvilgsnius kreipti į tas šalis, nes ne viena iš šių paminėtų valstybių nepasirašė jungtinių tautų susitarimo dėl ginklų eksporto kontrolės. Pirmininkas, ačiū. Ačiū. Noriu Jums užduoti klausimą. Nor, yra Jums klausimas, ponia Odinai. Pone Kakeito, ponas Kakeito, ar jūs atsakysite į tą klausimą? Prašom. Na, ši diskusija sutampa su įvairiausiom demonstracijom ir blokandom, kurio mes pasižymė pasaulis ir po to, kai a, pir, ministrė pirmininkė Mei apsilankė Arabijos kraštuose. Aš noriu paklausti, ar jūs tikrai e, negalvojate, juk reiktų apriboti ginklų eksportą į Saudo Arabiją, nes jie per daug nužudo vaikų tais ginklais. Ačiū už klausimą. Ir man tiesą pasakius nelabai patiko ta formuluotė, kurią jūs naudojate. Aišku, aš visiškai smerkiu vaikų kai žudomi vaikai ir civiliai ginkluoto konflikto metu. Tačiau uždrausti ginklo eksportą į Saudo Arabiją, ne, aš tam neprituriu. Beje, juk buvo imtasi veiksmų, vyko kampanija prieš priekybą ginklais. Ir vėlgi jungtinė karalystėje vyko aukščiausiam teisme vienos bylos klausimas ir aukščiausiasis teismas e, pritarė Jungtinės karalystės vyriausybės pozicijai. Iš esmės, aš aišku galiu išplatinti šį sprendimą, bet iš esmės buvo pasakyta, kad e, sprendimas plėsti licencijas Sprendimas dėl licencijų Saudo Arabijai yra a, tinkamas ir plėsti jo labiau nereikia. Ponas, ponė pirmininkė, na, aš manau, gal nereikia painioti skirtingų dalykų. Teisėta gynyba, teisėto e, žingsniai, bet mes kalbame čia apie tai, kas neteisanta ir turime galvoti apie tos aštuonis kriterijus, dėl kurių buvo priimtas e, sprendimas. Iš esmės mes kalbame apie Jemeną, pavyzdžiui, kur šimtai tūkstančių žmonių nuolatos žūna, kadangi juos bombarduoja Europos pagamintomis bombomis. Tai yra gėda. Ir ką dabar ES turi padaryti? Ar jinai turi ir toliau taip elgtis? Nes ką turi ir toliau lietis kraujas, kad mes galėtumėm užtikrinti mūsų pramonės e, funkcionavimą. Bet mes turime kalbėti apie teisėtą gynybą, o ne apie kažką tai kitą. Todėl, jeigu yra numatomos kažkokios tai sankcijos, pavyzdžiui, kad ir uh, pieno produktams, tai tai yra nepadaru, todėl kad labai daug žmonių atsiduria už tų aštuonių kriterijų ribos. Labai daugelis pažeidžia tuos aštuonis kriterijus. Netgi jeigu mes ir laikysimės tų kriterijų, ar tikrai mes visada viską darome sąžiningai. Gal tai, ką mes pas, atvirai pasakysime, bus ciniška, bet bent jau nemeluosime. Ir aš manau, kad mes turime galvoti apie priekybą, bet nereikia pamiršti, kad yra du, dvi pusės medalio - priekyba ir etika. Pone Lūzink, išklausiau pono Van Orden. Ir pasak jo, viskas klausosi jau puikiausiai. E, bet juk žinome, kad e, prekyba ginklais smarkiai augo pastaruoju metu, tą sakė ponas Nart. Ir aišku, būtina E, numatyti tam tikrus e, apribojimus šiam eksportui. Manau, kad reikia dirbti greičiau šiuo klausimu ir siekti pažangos, nes problema yra akivaizdi. Tai yra pasakyta pranešime, egzistuoja aštuoni kriterijai. Jie e, turi būti privalomi ES lygmenių, ten kalbama apie ginklų prekybą, apie jų eksportą. Tačiau tenka konstatuoti, kad daug valstybių pažeidžia tuos aštuonis kriterijus. Ir čia mes nekalbam apie Rusiją tik tai. E, pavyzdžiui, Vokietija 2015 metais išdavė 4000 ginklų eksporto licencijų. 116 šalių, kurios pažeidžia tos kriterijus, kur problemų buvo konstatuota. Na, tai iš to ir matome, kad Europoje situacija negeresnė e, Pranešime nieko detaliai nepasakyta apie pirmąjį kriterijų. Pakankamai aptakiai kalbama apie du kitus. E, reikia, kad būtų numatyti visiems vienodai įsipareigojimai visose valstybėse narėse ir būtina laikytis tų aštuonių kriterijų. Būtina užtikrinti taip pat tų kriterijų laikymosi nepriklausomą kontrolę. Sankcijos turi būti taikomos toms valstybėms, kurios šias nuostatas pažeidžia. Be šių priemonių uh, E, su ginklų prekyba susijusios nuostatos ir toliau e, dulės stalčiuose ir atsiras e, vis daugiau konfliktų pasaulyje, kurių rezultatas bus tik tų konfliktų dar didesnis pablogėjimas. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, kolegė Lunačiak, ačiū, pon pirmininkė, ministrė, ponios ir ponai. Pastarų metų diskusijos vis labiau matėme, kad daugiau dėmesio reikia skirti E, pabėgėlių atsiradimo priežastims, e, o ne pasiekmėms. E, taigi reikia skur žmonėms deramas gyvenimo sąlygas, kad jie nebūtų privesti tapti pabėgėliais, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir ginklų eksporto. Dėkoju kolegų už puikiai parinktą pranešimą kuriame e, parodoma ir pabrėžiama, kad 2008 ES bendroji pozicija dėl ginklų eksporto yra privaloma ir pagal ją yra draudžiama eksportuoti ginklus į šalis, kuriuose vyksta kariniai konfliktai arba kurios dalyvauja kariniuose konfliktuose, todėl būtina uždrausti visus ginklų eksportus į Saudo Arabiją, nes jie kariauja Jemeną. Jemenė mano Šalis Austrija pastaraisiais metais 30 tūkstančių lengvųjų ginklų šaunamųjų pardavė Saudo Arabijai. E, tokius sandarius reikia sustabdyti, todėl aš raginu užsienio reikalų ministrė Mogirinį iš tiesų užtikrinti, kad būtų laikomasi ginklų embargo Saudo Arabijai. Ačiū. Ačiū FDD frakcijos vardu, ponas Karvė, dvi minutės. Grazie, Dėkui, pirmininkė ginklų ir amunicijos eksportas turi priklausyti nuo atskirų suvenerenių vyriausybių. Ir mano vyriausybės politika šioje srityje yra tinkama ir aš manau, kad tokia politika turi priklausyti nuo vyriausybės, pas mus nuo Britanijos gyventojų taip pat, nes tai yra faktorius, kuris labai daug nulėmė apskritai rinkimų kampanijoje. Ir tai, tam, tai yra labai svarbu uh, E, norint užtikrinti demokratiją. Ir aš manau, kad Junktinė karalystė turi būti savarankiška. Ir manau, kad e, visai neseniai buvo paskelbtas e, užsienio politikos dokumentas yra nepakankamai tvirtas. Pone pirmininkė, toks aiškumo nebuvimas labai yra negeras, nes jisai tik dar labiau viską painioja. Taigi, kad tikrai atgautume nepriklausomybę šioje srityje, Junktinė karalystė turi atsitraukti iš ES karinių pajėgų struktūros ir kur reikia remtis NATO karinėse operacijose. Už tai balsavo Britanijos piliečiai, kai praėjusiais metais referendume nubalsavo už tai, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES. Dėkui toliau pana Schaffhauseris, ENF, vardu vieną minutę jums.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 Ar... Valstybių narių vykdomas ginklo eksportas, nusta, jam nustatomos teisyklės, kurios riboja mūsų laisvės. Mes matome, pavyzdžiui, su Mistralio atveju, kur Prancūzija nesilaikė savo žodžio, pažeidė tą pasitikėjimą, kurį galėjo pirkėjai galbūt turėti. Ir mes matėme, kokios buvo, mes laikėmės rekomendacijų ir vis tik tai, kai vakarų ginklai patenka į neonacijų rankas kaip Ukrainoje, ar džihadistų rankas kaip Sirijoje, ar e, vidurio rytuose, kur, sakykime, labai specifinis yra demokratijos žmogaus teisų supratimas. Tai kaip tai išlieka įmanoma su komisijos pritarimu ir netgi su šio parlamento remimu kai kurių valstybių atveju. Uh, Mes negalime taip menkinti Prancūzijos reputacijos ir, ir žodžio pasikeimo ją iš išorės. Iš tikrųjų, netokia turi būti Europa. Išgirdome dabar frakcijų atstovų pasisakymus, dabar kalbės Michaelis Galeris pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, e, galimybę kiekvienais metais šią diskusiją surenkti, nes ši tema yra labai svarbi mūsų užsienio reikalų politikai. Pirmiausia, turėtume pripažinti, kad ES yra vienintelis pasaulio regionas e, sudaręs tokį griežtą ginklų eksporto kriterijų katalogą. Ir e, mes taip pat rekomenduojame kitiems pasaulio regionams vadovautis šių kriterijų katalogu. Tačiau e, taip pat reikia suvokti, kad veikiausiai taryba nebūtų patvirtinusi savo bendrosios pozicijos, jeigu atskios valstybės narės negalėtų taikyti šių kriterijų savo ginklų eksportui ir priimti atitinkamus sprendimus. Tokia yra tikrovė ir e, reikia su to susitaikyti. Taip pat reikia pabrėžti, kad atitinkamoje tarybos darbo grupėje kiekviena e, reguliariai yra aptariamos e, įvairios situacijos susijusios su tam tikromis konfliktų zonomis pasaulyje ir tikrai būtų gerai, kad tam tikros pozicijos būtų patvirtintos e, reaguojant į tam tikrus tam tikras konflikto zonas atskiriuose pasaulio vietose ir aš manau, kad apie tai vertėtų toliau diskutuoti taryboje. Jeigu jau nacionaliniai parlamentai turėtų pradėti diskusijas apie tai, ar jų vyriausybės laikosi nustatytų kriterijų, tačiau ne kitos institucijos, kurios tam neturi atitinkamų įgaliojimų. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar kalbės Tonino Picula vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Pranešime pagristai pabrėžiama, kad e, valstybės e, turi teisę į savo gynybą. Tačiau taip pat turime nepamiršti, kad neegzistuoja jokių nustatytų kontrolės e, ir informacijos teikimo standartų, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad labai dažnai bendrosios pozicijos kriterijų nesilaikoma. ES eksportuoja ginklų už 100 milijardų eurų, taigi mes turime užtikrinti didesnį skaidrumą, e, turėti galimybę patikrinti pinigų ir ginklų judėjimų srautus. Todėl reikia nustatyti labai aiškius kriterijus reglamentuojančius ginklo eksportą visuomet remtis tik tai e, procesais vykstančiais pasaulyje, tačiau patiems nesilaikyti savo nustatytų taisyklių tikrai nėra geras pavyzdys ir aš nemanau, nemanau kad tai yra naudinga Europos gynybos politikos integracijai. Pone Tomašič, vieną minutę kalbės, ačiū ponė pirmininkė. Ginklai, kuriuos Europa eksportuoja dažnai patenka į netinkamas rankas ir netinkamas vietas ir jie yra naudojami nusikaltimams prieš žmoniją, žmogaus teisų pažeidinėjimams. O ginklų pramonė yra priklausoma nuo pasaulyje vykstančių konfliktų. Netgi jeigu mums pavyktų sukontroliuoti E, pirmuosius e, ginklų gavėjus, tai e, tolesnės jų judėjimo grandinės mes negalėsime kontroliuoti. Ir tas draudimas tikrai net neš laukimų rezultatų. Tai dar vienas ES mėginimas išplėsti savo kontrolės sritį, gauti papildomų įgaliojimų. Aš manau, kad Šis draudimas būtų naudingas tik tai didiesiams gamintojams, tu tarpu mažesni gamintojai iš mažesnių šalių nuo to nukentėtų. Urban Miguel Krespo dabar kalbės. Vieną minutę. Pana pirmininkė, kiekvienais metais 500 e, tūkstančių žmonių žūsta dėl šaunamųjų ginklų naudojimo, šimtai tūkstančių kenčia dėl uh, žiaurių nežmoniškų konfliktų susijusių su prekyba ginklais Saudo Arabija perka ginklus ir bombarduoja jais e, Jemeno mokyklas ir ligoninės, e, Saudo Arabijos pilotai yra apmokami Ispanijoje, kurie vėliau dalyvauja tose bombardavimuose. Ir mes turime uh, besti pirštu ne į Europinės institucijas, o į Ispanijos vyriausybę ir karaliaus rūmus. Reikia pakeisti atitinkamas santykius su Saudo Arabija ir Kataru gairias. Verslo interesai negali nulemti e, užsienio reikalų politikos, e, nekalbant jau apie žmogaus teisų politiką. Mes privalome dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi skaidrumo nuostatų ir tarptautinės teisės normų. Svarbu yra ne balsuoti už šį pranešimą, o įsipareigoti įgyveninti jo nuostatas. Dabar kalbės ponas Buchner. Ačiū. Europos parlamentas šiandien aiškiai pasisakė prieš ginklų eksportą į krizių regionus. Gėdinga tačiau yra tai, kad mano šalis Vokietija yra viena iš didžiausių ginklų eksportų visame pasaulyje būtent į e, konfliktų regionus. Nesvarbu, kas e, rugsėjo 24 dieną taps naujų federalinių kanclerių Merkel ar Šulcas, ginklų eksportas tęsis Merkel, Gabriel ir Šulcas visuomeniai mielai prisistato kaip pabėgėlių gelbėtojai, tačiau konservatorių socialdemokratų vyriausybė e, dėl savo ginklų eksporto politikos tik paskatino pabėgėlių srautus. E, Vokietija eksportuoja ginklus į Katarą, Egiptą ir Saudo Arabiją. Vokietijos eksportas yra naudojamas tų šalių gyventojams e, gazdinti ir engti Turkija taip pat su vokiškais ginklais kovoja prieš kurdus Saudo Arabiją, vokiškus ginklus naudoja Jemenė. Egipte yra bombarduojama, e, bombarduojami to šalies gyventojai, prisirengiant kovą su terorizmu. Man atrodo labai veidmainiška, kai mes vieną vertus sukeliame uh, pabėgėlių srautus ir po to dar e, bandome užsidirbti populiarumo taškų, priimdami tos pabėgėlius savo šalise. Dabar ponas Kastaldo. E Gerbiami kolegos, praėjo be ne pusantrų metų, nuo tada, kai paskutinį kartą svarstėme pranešimą apie ginklų eksportą ir nuo tada nelabai kas pasikeitė. Iš tiesų, netgi išaugo ginklų eksportas į tas valstybės, kuriuose, kurių elgesys yra gana abejotinas, pavyzdžiui, Egiptą, į Saudo Arabiją. Taip, pažvelkime į Saudo Arabiją, pavyzdžiui. Čia Europos parlamente 2016 m. vasario mėnesį buvo raginamas rinkti embargą, bet matome, kad eksportas ir toliau vyksta prieštaraujant ES valiai. Ir Italijoje irgi 200, nuo 227 iki 200 e, dar daugiau e, milijonų eurų vaikšto šioje srityje. Moterys, vaikai žūsta, kraujas lėjasi ir man atrodo, kad tai yra tikrų tikriausia veidmainystė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad paminėjo šituos aspektus savo pranešime. 2012 metais nu, laimėjome e, Nobelio taikos premiją, turime jos nusipelnyti. Pone Lebreton. Lebreton Gynyba yra nacionalinė kompetencija ir taip ir turi būti. Kiekviena valstybė turi rūpinti savo gynybą ir turi teisę e, laisvai disponuoti ginklais ir juos eksportuoti. Šis sprendimas, aišku, turi būti priimtas taip, kad e, nepatektų tie ginklai toms valstybėms, kurios galėtų atsigręžti prieš mus ar tiesiogiai, ar per teroristinės organizacijas. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, apie tai, kad reikia derinti veiksmus tarp valstybių narių, taip pat ir su Junknė karalystė, aš e, iš tikrųjų galvoju, kad kuomet yra yra nuspręstas padaryti, pritaikytas embargo Saudo Arabijoje, tai aš pritariu tam, bet Valeros pranešimas iš tikrųjų yra skandalingas, jisai nori um, iš valstybės atimti teisę priimti sprendimus dėl ginklo eksporto ir atiduoti tai Europos Sąjungai. Tai yra nacionalinio suvereniteto pažeidimas ir todėl aš balsuosiu prieš šį pranešimą. Madame Alio Marie, à vous la parole. Madame Alio Marie. Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė, kai kalbame apie nacionalinę gynybą ar ginklų eksportą, gali sakyti, ką tik nori. Uh, Bet e, šiandien reikia prisiminti, kad didžiosios valstybės eksportuojančios ginklus, tame tarpe būtent Europos valstybės, turi laikytis griežtų tarp tikslių tarptautinių normų, tai ir europinių, ir tarptautinių. Ir e, Prancūzija ar kitos valstybės turi ir nacionalinės normas, kurios yra dar griežtesnės nei europinės normas. Taip pat reikia priminti, kad kai, kai kalbame šią temą, e, interesų konvergencija tarp valstybių yra dėl to, kad svarbiausia yra kovoti su terorizmu, reikia kovoti e, su destabilizavimu atitinkamų valstybių ir su ginklų kontrabanda. Ypač, kai na, kalba apie tas valstybės, kur e, plinta konfliktai, yra akivaizdu, kad čia yra didžiulis solidarumas tarp mūsų ir mes tikrai negalime <clears throat> atsakyti kažkuriai valstybei, turėti galimybę apsiginti, jeigu ji išpažįsta tas pačias vertybės kaip ir mes. Reikia galvoti apie ginklų eksportą. Ne, ne vien grinai ideologiniais sumetimais reikia galvoti apie tai, ar a, mes atsisakome a, aklo naivumo ar ne, kai, ar galvojame apie savo piliečius ar ne. Ir jeigu būtų griežtai a, eks, ginklo eksporto kontrolė kontroliuojama, taip aš pritarčiau tam, nes tai atitinka etinius kitus reikalavimus. Tačiau jeigu tik tai vadovaujamasi pasifistinėmis utopijomis ir dėl to a, e, yra draudžiamas eksportas, tai tikrai a, pasitarnavome tik tai tiem, kurie nesilaiko tų pačios kuropulų kaip mes. E, Pone Alio Marija, jums iškelta milinoji kortelė, pane Lunačiak, noriu užduoti klausimą, ar atsakysite? Jūs kalbate apie tai, kad šis pranešimas yra pacifistinis ir kad negalima uždrausti valstybėms narėms eksportuoti ginklus. Bendroji ES pozicija ginklų eksportui ta reglamentuojanti buvo patvirtinta valstybių narių vyriausybių, taip pat ir Prancūzijos ten yra nustatyti aštuoni kriterijai, pagal kuriuos draudžiame eksportuoti ginklus į tas šalis, kurios kariauja, aš už Saudo Arabiją kariauja Jemenė, e, bombarduodama e, civilinius e, objektus, gyvenamosius kvartalus, turgus, tūkstančiai žmonių yra patiria sužeidimus kiekvieną dieną Jemenė dėl ginklų eksporto iš Prancūzijos, Vokietijos, Junktinės karalystės. Ar jūs manote, kad pagrista tokiamis aplinkybėmis kalbėti apie pacifistinės nesąmonės, mes turime kalbėti apie grėsmę žmonių gyvybei? Prašau atsakykite į klausimą. No, no, le microfone. Merci. Je disais à Madame Lunacek que... Pane Lunačiak, žinau, kas yra karas, komunizmas, kuomet aš važiavau į tas valstybės, aš mačiau, ką tai reiškia, aš tikrai puikiai suprantu, kas tai yra. Aš noriu pasakyti du dalykus. Visų pirma, dėl kriterijų. Taip, valstybės nustatė kriterijus ir aš taip ir sakau, Europos valstybės tame tarpe Prancūzija yra viena iš tų valstybių, kurios turi pačias griežčiausias, pačius griežčiausius kriterijus pasaulyje ginklo eksporto srityje. Tai pirmas dalykas. Dabar dėl Saudo Arabijos Jūs labai daug kalbate apie Saudo Arabiją, tai aš noriu pasakyti, kad aš pirmininkauju delegacijai e, tarp e, ryšiams su Persų įlankos valstybėmis. Tai jeigu jūs kalbate apie Saudo Arabiją, kalbėkite ir apie Iraną, kalbėkite apie tas valstybės, kurios tiek daug žalos daro savo visuomenėms, pažiūrėkite į, į pranešimus, į ataskaitas, ne Saudo Arabija pirmą, reikia pasakyti, kad eina kalba apie visų Persijos įlankos arabų valstybių koaliciją, kuri um, padėjo teisėtai Jemeno vyriausybei. Tai ar jūs norite pasakyti, kad jūs remiate sukilėlius, kurie kovoja prieš teisėtą vyriausybę? Tai manau, kad reikėtų kelti tokį klausimą. Ana Gomes. Aš visiškai remiu tai, ką pasakė ponė Lunačiak, poniai Alijo Marija. Aš noriu Jums priminti, kad e, būtent Prancūzijai pirmininkaujant ta bendroji pozicija tapo bendraja pozicija. Ir kreipiuosi dabar į ponę Bodil Valero. Aš manau, kad ji tikrai labai stengiasi E, būtent svarbiausius klausimus aptarti dėl ginklų eksporto iš ES. Kai kurios valstybės nesilaiko bendrosios pozicijos reikalavimų, kai kuriais atvejais ta bendroji pozicija yra tiesiog nuolat pažeidinėjama. E, mes parlamente raginome pritaikyti embargo praeitais metais, kadangi e, vykdomas nusikalstamas karas prieš Jemeną, aš galėčiau apie tai kalbėti labai ilgai. Tačiau net jeigu neįsigilintumėm į importuojančio režimo pobūdį, e, vis tiek reikėtų pasakyti, kad vyksta milžiniška priekyba ginklais. Aš kalbu apie ginklus, kurie eksportuojami į trečiasias valstybės ir paskui kažkokiu tai būdu jie sugrįžta atgal Europos Sąjungą, atsiduria Prancūzijoje, pavyzdžiui. Uh, Taigi mums reikia nepriklausomos bėjimo agentūros, kuri turėtų visą atitinkamą mm, sistemą, mechanizmą, kad būtų galima taikyti sankcijas ir baudas atitinkamiems režimams, kad būtų galima užtikrinti, kad tie ginklai, kurie e, yra skirti galtiniams vartotams joms ir pasiektų tinkamai, kad viskas bū, kad būtų laikomasi visų reikalingų taisyklių. Ir visi turi e, laikytis tų reikalavimų. Enkelt at bli populär Šitas klausimas labai lengvai gali tapti populistiniu. Ir štai kodėl. Ginklai yra siubingi, nuo jų žūsta žmonės ir todėl reikėtų uždrausti ginklų eksportą. Taškas. Bet karinių, karinės įrangos eksportas yra saugumo ir gynybos politikos dalis. Be saugumo ir gynybos politikos labai būtų sunku ir kuri būtų sunku žinoti, kuri bendrovė ar įmonė kam ką parduoda ir reikėtų kiekvieną atvejį vertinti atskirai. Bet e, kokia yra šio klausimo esmė? Būtent kas priims sprendimus šiais klausimais. Švedijoje yra labai nedaug politikų, kurie pageidautų kokio nors kitokio režimo, negu kad yra dabar. Švedijoje mes priimame sprendimus dėl švediškų ginklų E, eksporto ir gynimos ir saugumo politikos. O čia yra teigiama, kad turėtų būti kažkokia bendra pozicija, kuri būtų numačiusi ir sankcijas. Man atrodo, kad čia mūsų prašoma atiduoti dalį suverenumo gynimos ir saugumo politikos srityje. Tai tarsi sakoma, kad subsidiarumas yra toks, tokia skribelė, kurią galima tiesiog nusimti, kai ji tampa nebepatogi. Kaip mes paaiškinsim visą tai savo rinkėjams? Dauguma iš jų tam nesuta, ne, nepritars. Aš manau, kad reikia daugiau bendradarbiauti su gynybos pramonė ir bendrų sprendimų priminėti ginklo eksporto klausimais negalima. Pone Fielner, jums yra klausimas pagal mėlyną kortelę ir priimsite. Panas Valero. Prašau. Aš norėčiau štai kokį klausimą užduoti. Kur jūs atradote tai, kad Švedija negalės priimti sprendimų dėl savo ginklų eksporto? Bendroji pozicija yra minimalus ligmuo, dėl ko susitarėme. Tai yra mažiausia, dėl ko bendrai susitarėme. Ir jūs, kaip ir aš puikiai žinote, kad Švedijoje galioja mūsų taisyklės, mūsų taisyklės dar net griežtesnės ir mes taip elgsimės ir toliau. Ir jūsų partija, ir mano partija, ir tikrai šiame pranešime nėra teigiama, kad reikia sustabdyti ginklų eksportą. Yra sakoma tik, kad eksportas turi būti vykdomas pagal taisyklės. Prašau atsakyti. Ačiū. Na, jūs nepaminėjote paties svarbiausio skirtumo tarp to, kokia yra dabar bendroji pozicija, ko jūs prašote, būtent sankcijos jeigu kažkas laikytųsi kitokio požiūrio, būtų numatytos sankcijos. Ir tokiu būdu ES yra suteikiama galimybė bausti tas valstybės, kurių nuomonė yra kitokia. Ir tai jau savaime reiškia, kad perinama į tarptautinį lygmenį. Aš esu tikras, kad šitas pranešimas bus e, palaikytas, susilauks daug palaikymo, bet aš nemanau, kad yra bet kokia galimybė, kad sankcijos taps realybė, nes valstybės narės, taip pat ir aš, mano, kad suverenumas šioje srityje yra labai svarbus. Valstybės narės tikrai tą suverenumą stengsis išlaikyti. Pone Post, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai Valero už nuveiktą darbą. Esu feministinių iniciatyvų atstovė ir mes manome, kad pacifizmas yra svarbiausia ir apskritai baisu yra neramu balsuoti už ginklus, bet aš esu už tai, kad būtų griežčiau prižiūrimas ginklo eksportas iš ES vykdomas. Matėme, kad ginklų eksportas ir priekyba jais klesti, mes galėtume žinoma, uždrausti ginklų gamybą, gamybą apskritai. Junktinės tautos yra prieimusios istorinį sprendimą uždrausti brandolinių ginklų gamybą ir moterų judėjimas, pacifistinis judėjimas daug metų už tai kovojo. Ir anksčiau atrodė, kad toks e, draudimas apskritai negalėtų įsigalioti, jis nepasiteisintų. Bet tie pesimistai buvo neteisūs. Iš tiesų yra įmanoma uždrausti ginklus ir taip galime pakeisti pasaulį vadovaudomėsi feministiniu požiūriu, e, kad galima sukurti taikų pasaulį, kuriame ne ginklai, bet dialogas yra svarbiausia. Dėkui. Toliau ponas Parniu, žodis jums. Šiame pasaulyje, kuris yra labai nestabilus ir pavojingas, kupinas chaoso, mes turime kurti gynybos sąjunga Europoje, tokia yra tikrovė, tokia yra e, šių dienų būtinybė, reikia suderinti ją su mūsų vertybėmis, elgtis atsakingai, kuriant e, gynybą grindžiamą Europą arba Europos gynybos sistemą. Atitinkamus pasiūlymus parlamentas turi palaikyti, taip pat turime pasil, e, pasitikėti teisės viršenybės principų, todėl pagristai Valero pranešime yra raginama griežčiau kontroliuoti ginklų eksportą, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas šiame sektoriuje. Gynybos e, kuri, sistemos, kuri mus gina, e, taip pat negalime įsivaizduoti ir be atitinkamos atsakomybės. Tokia turėtų būti mūsų šiandien siunčiama žinia piliečiams. Ponui Koferatį žodis kalbėti vieną minutę. Prašau, Serdžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad Europai reikia naujų, griežtesnių, veiksmingesnių taisyklių taikomų ginklų ir karo pramonės eksportui, nes per pastaros metus pastebėjome nerimą keliančių tendencijų, dvi iš jų šiandien jau buvo paminėtos, tai yra Papildomos ginklo eksporto apimtis iš 28 ES valstybių narių taip pat reikia paminėti ir dar vieną aspektą. Nu, susidurime su vis dažniau pažeidinėjimais nustatytais ginklo eksporto kriterijais, ypač tose šalise, kuriuose pakankamai stipri ginklų gamybos pramonė nepatvirtinę naujų taisyklių ir naujų sankcijų, mes ir toliau daug kalbėsime apie taiką, tačiau iš tiesų remsime karą savo veiksmais. Turime pasirinkti naują kelią, kitą kelią ir turime elgtis taip, kaip siūloma ponios Valero pranešime. Ir pabaigai dabar ponas Frunzulika. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra labai svarbu užtikrinti, kad ES bendroji pozicija būtų nusekliai įgyvendinama. Tai yra labai svarbu ES kaip tarptautinės organizacijos patikimumui, turint omenyje ginklo eksporto poveikį žmonių saugumui, ginklų skaidrumas turi būti užtikrimas griežtai ir skaidriai ir visos šalis turi laikytis bendro susitarimo ir laikytis minimalių nustatytų reikalavimų. Manau, kad bendros pozicijos įgyvendinimas turi vykti vadovaujantis griežtesniais bendraisiais kriterijais, siekiant užtikrinti ES ginklų eksporto kontrolės sistemą ir remtis naujausiais skaičiais, pagal kuriuos 208 ES valstybių narių ginklų eksportas 12-16 metais sudarė 28 procentus viso pasaulio ginklų eksportą. Taip pat aš pritariu būtinybė nustatyti griežtą sankcijų mechanizmą, kuris būtų taikomas toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko bendrosios pozicijos ir bendrų taisyklių. Ačiū, mėly kolegos, sako pirmininkai, o pradėsime pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, pirmasis kalbės pos links. Pana pirmininkė, Europos parlamento pranešime aiškiai pabrėžima, kad nuo 2008 metų galiojantis 8 ES ginklų eksporto kriterijai, e, kad jų nėra visiškai griežtai laikomasi. Todėl aš pritariu pranešimo nuostatose teikiamams pasiūlymui taikyti atitinkamas sankcijas kriterijų nesilaikančioms šalims, taip pat es privalo taikyti ginklų embargą Saudo Arabijai. Mums reikia nuseklesnės europinės užsienio politikos, turime susitarti dėl karinių technologijų eksporto. Martinas Šulcas e, teisingai pabrėžia, kad kai kurios šalis daug kalba apie būtinybę uždrausti ginklų eksportą į konflikto zonas elgesi iš tiesų priešingai. Pone Bukneri noriu pasakyti, kad mano partija norėtų sumažinti eksporto apimtis, ypač lengvųjų šaunamųjų ginklų. Aš manau, kad mes turėtume nustatyti ginklo eksporto politikos kriterijus, kurių privalėtų laikytis visos ES valstybės narės. Pane Konečina dabar kalbėjo. Předkládaná zpráva ukazuje, v jak nebezpečné. Ačiū pirmininkė. Pranešimas rodo, kokia yra pavojinga situacija. Didžiausia dalis ginklų transporto keliauja į e, vidurio rytus, į tokias valstybės ir paskui tos valstybės sudaro strateginės partnerystės su valstybėmis, kurios pažeidžia žmogaus teises. Pranešimas akcentuoja būtent tai, kad reikia mažinti ginklo eksporto apimtis ir lėšas. Nežinau, ar jūs tikite tuo, ką kažkada pasakė Bušas, kad kuo daugiau turėsime karių, tuo daugiau turėsime taikos. ES yra viena iš didžiausių ginklo eksportuotojų ir tai yra tikrai vidmainiška, tai kainuoja žmogiškas žmonių gyvybės. Ačiū, pirmininkė. Uh ginklų pramonė tiekia ginklus valstybėms narėms. Uh, ir yra didžiulė konkurencija tarp ginklų gamintojų. Aišku, po to kyla ir skandalai, ir vis. Ir, ir, yra Po to ginklai nukeliauja į trečiasias valstybės. Europos ginklus sektorius turi laikytis atitinkamų reikalavimų, kad uh, tikrai būtų mm, tinkamai viskas daroma, kad būtų vykdomi valstybių narių tikslai uh, ir kad būtų laikomas iškių gairių, kurių dabar nesimato. ES nieko nedaro, pavyzdžiui, uh, sakykime, kuomet Turkija puldinėja Egiptą ar Graikiją. Nous sommes ici très nombreux à être Pirmininkė, mes tikrai daug kas iš mūsų esame tikrai pasifistai, tačiau neturime būti naivus. Dėl tos priežasties aš sveikinu šį ponios Valero pranešimą, kuris yra tikrai subalansuotas ir akivaizdu, kad reikia kalbėti apie gynybą, reikia kalbėti apie ginkluotės pramonę ir reikia nebūti naiviems, reikia suprasti, kad Rusija, Kinija, aišku, turi milžiniškas konkuruojančias ginklų pramonės, bet kas man svarbu šiame pranešime, tai yra būtent tai, kad kalbama apie kriterijus, kurių būtina laikytis, tai yra, kad būtų laikomas ir žmogaus teisų importuojančioje valstybėje, mm, tiek pačioje valstybėje, tiek tarptautinių lygmenių, taip pat, kad būtų laikomas atsargumo principo. Ir man atrodo, mes turime būti labai budrus, nes labai daug ginklų ir technologijų nukeliauja į tas rankas, kurių tikslai tikrai nėra pasifistiški. Aišku, reikia gal kovoti su kontrabanda, su neteista priekyba darbą. Ir labai svarbu nacionaliniuose parlamentuose aptarti šį klausimą, taip pat ir Europos parlamente. Reikia galvoti apie bendrą uh, gynybos politiką. Pane Marvai. Társaim, az én hazám Magyarország már régóta azt mondja, hogy a... Kolegos Vengrija, mano valstybė, mm, seniai sako, kad uh, migracijos krizės kontekste mes turime ieškoti problemų priežasčių. Tai yra ginkluoti konfliktai, kurie kelia migracijos didžiulės bangas. Ir um, aišku, kas yra už tai atsakingas, tikrai ne mano valstybė Vengrija, bet kieno nuostabi mintis buvo uh, nuversti Asado režimą Sirijoje ir uh, duoti ginklus tam tikroms grupėms, daugelis kurių yra teroristinės. Kai tikriausiai ta nuostabi mintis kilo iš tų, kas labai didžiulius pelnus iš to susišlavė, tai dabar tegul jie sutvarko visą tai Sirijai, kas um, Irakui suteikė masinio naikinimo ginklą, kas pasipelnė iš to. Uh, kas susikrovė tuos miržiniškus pelnus, tai tie ir turi būti atsakingi už tai. Ir e, kodėl Libijoje buvo nuverstas režimas, kas už tai atsakingas, kas sustabdys dabar tuos e, srautus keliaujančius iš užsaharės Afrikos. Reikia kelti klausimą, ka, kelti klausimą, kas yra atsakingas už tai. Thank you very much. As we're speaking. Ačiū. Šiuo metu, kai mes kalbam apie tai, tar, tarptautinė ginkluotės mūgė vyksta Londone, kaip ir kas dviejus metus, taip yra rengiama ir yra per tūkstantis eksponuoti E, e, kompanijų, kuris eksponuoja savo e, ginklus, tai yra ir snaiperinius ginklus, ir ginklus skirtus numušti raketas ir taip toliau. Ir tai yra, aišku, ginklai, kurie domina valstybės, įvairias valstybės. Britų gynybos departamentas ir atitinkamas organizacijos galvoja, kad ši mugė yra labai svarbi, bet įvyksta slapta, um, yra yra policijos apsaugos linijos, kurios saugoto mūgę, kad galėtų priekeiviai žvalgytis lengvai, ne, ne, netrukdomi minių žmonių ir visa tai yra subsidijuojama vyriausybės Britų. Aš labai sveikinu šį pranešimą, aš sveikinu visus, kurie pasisakė už tai, kad reikia daug daugiau skaidrumo šioje srityje. Panas Kaputo signor presidente onorevoli colleghi tra il duemiladodici e il duemilasedici Nuo 2012-2016 metų eksportuotų ginklų apimtis pasiekė milžinas, milžiniškas aukštumas, išaugo apimtis bent 10 procentų palyginti su ankstesniu penkerių metų laikotarpiu. E, ginklų eksportas nukeliavo į taip vadinamas probleminės valstybės, probleminius regionus, problematinius, ta prasme, ką, kaip masto Europos Sąjunga. Ir reikia nepamiršti tarptautinio konteksto, kuris nuolat kinta. Aš manau, kad reikia ir naujų kriterijų, kurie būtų integruoti į bendrą poziciją. Tai yra, kad būtų atsižvelgta į korupcijos riziką, um, taip pat, kad būtų um, įvertinta galimybė tuos eksportuojamus ginklus paskui nukreipti kitą linkmę. Uh, kai jie nukeliauja visai kitur. Taip pat turime žiūrėti, kaip įvairūs subjektai įtakoja bendrą situaciją, kur tie ginklai keliauja ir kaip jie pasiekia galutinius naudotojus. Pour poursuivre ce débat. Micro. Um... Baigėme spontaniškus pasisakymus. Ponas Mansikas. Ne, ponė, ponas Valero vardu. Dėkui už diskusijas. Iš tiesų dar kartą tapo labai aišku, kad ginklų eksportas yra labai sudėtingas klausimas, labai daugia prasmis ir daugia pusis klausimas. Tai yra politiniai, moraliniai, geopolitiniai aspektai, į juos visus aš nesigilinsiu, bet norėčiau pritarti tam, ką sakė Michael Garler, kad Europos Sąjunga iš visų ginklų eksportuotojų turi griežčiausią, tvirčiausią sistemą, pagal kurią galima taikyti kontrolės priemonės, stebėsena yra griežčiausi kriterijai. Ir galbūt tuo galima būtų džiaugtis. Na, tai yra faktas ir jį reikia pripažinti mažų mažiausiai visur, skaitant ir čia parlamente. Taip pat buvo užduoti kiti du klausimai. Pirmasis dėl ginklų eksporto į artimųjų rytų valstybės, jeigu konkrečiau į Siriją, Saudo Arabiją, Iraką ir Jemeną. Aš kalbėjau apie kriterijus. Ir antrasis kriterijus yra žmogaus teisų apsaugos kriterijus ir jis ir buvo pritaikytas atmetant ir neišduodant eksporto ginklų licen, ginklo eksporto licencijos 72 kartus, 15 metais, 16 metais taip pat. Galite sakyti, kad to nepakanka, bet tai yra irgi tendencija, kurios reikia nepamiršti. O kalbant apie tai, apie ES embargą bet kuriai pasaulio valstybei, tam reikalingas vieningas palaikymas, pritarimas iš visų ES valstybių narių. Noriu padėkoti taip pat už labai naudingą apsikeitimą nuomonėmis. Vienas iš svarbiausių pasiekimų bendroje pozicijoje tai yra padidėjęs skaidrumas ginklų eksporto srityje. Iš tiesų, detali informacija yra nuolatos paviešinama ES lygmenių, ją gali vertinti parlamentai ir visuomenė. Ir na, ar, tai, kad nacionaliniai sprendimai yra paviešinami ir kartais kvestionuojami, tai rodo, kad kompetitingos institucijos prisiema atsakomybę. Ir tas ryšys tarp skaidrumo ir atsakomybės ir yra e, bendrosios pozicijos uh, esmė ir apskritai bendrosios ginklų priekybos sutarties esmė. Bendroje pozicijoje yra sakoma, kad licencijavimo sprendimai lieka valstybių narių rankose. Ir šiame kontekste, esant nacionaliniai atsakomybei, bendroji ES pozicija palaiko glaudesnius informacijos mainus, didesnę konvergenciją. Dėl to konvergencija ir jos tobulinimas visą laiką lieka aktualus ir bendroje pozicijoje taip pat prašoma glaudesnės konvergencijos ir užtikrinant aiškesnę parlamentinę priežiūrą tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių, to būtų galima pasiekti. Na ir iš tiesų dar pasakysiu, kad taip, tai yra mūsų bendras interesas ir noriu dar kartą išreikšti padėką Europos parlamentui išdalyvavimą svarstant šį labai svarbų klausimą. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Valero. Dėkoju. Diskusijos parodė, kad galima žiūrėti iš labai skirtingos perspektyvos. Bet tai yra vis tiek svarbus klausimas. Noriu atsakyti ponui Van Orden, kuris sako, kad mes nekalbame apie kitas pasaulio dalis, o kalbame apie Europos eksportą Bet būtent dėl to mes ir kalbame apie Europos vykdomą eksportą, ne kitų valstybių eksportą, nes fokusuojamės į Europą. Kaip anksčiau sakiau, mes nekalbame apie tai, kad reikėtų sustabdyti ginklų eksportą ar apie tai, kad valstybės narės neturi turėtų teisės pačios apsiginti. Atrodo, kad nemažai e, kolegų atrodo, kad mes būtent tą ir sakome. Bet aš tikrai paraginčiau jūsų perskaityti dar kartą šitą pranešimą prieš balsuojant dėl jo rytoj kaip jau sakiau, yra bendroji pozicija. Tai yra labai geras teisės aktas ir aš ir toliau noriu tą, tą tvirtinti, jeigu šitas teisės aktas bus tinkamai panaudotas. Ir jeigu ir, remiantis atliktą studiją yra vykdyta tokių, tokios bendrosios pozicijos pažeidimų ir jeigu taip, turi būti um, taikomos sankcijos, bet atrodo, kad valstybės narės mano, jog jos turi dar griežtesnių taisyklių pačios. O aš noriu paklausti, ar tikrai taip yra. Prancūzija sako, kad pas ją teisės aktai yra griežčiausi, girdėjau, kad rinktinėje karalystėje yra griežčiausi statymai, mano šalyje irgi sakoma, kad pas mus yra griežčiausi statymai, nesvarbu, kieno įstatymai griežčiausi, svarbiausia yra, kad visi laikytųsi bendrai sutartų taisyklių. Mes visi susitarėme dėl tų taisyklių ir turime jų laikytis. Gali būti valstybėse narėse griežtesnės taisyklės, bet negali būti e, laisvesnių taisyklių negu tos, kurios yra išvardintos bendroje pozicijoje. O dėl ginklų priekybos sutarties, tai ten yra vienas straipsnis, kuris nėra minimas nei, nei bendroje pozicijoje, nei e, Švedijos e, įstatymuose. Ten kalbama apie e, smurtą lyties pagrindų. Tai yra žmogaus teisų aspektas jau tai yra aspekt, e, svarbus labai aspektas ir tikiuosi, kad ateityje ir jis bus deramai vertintas.